We maintain the vote open because our colleagues are. E, Tebe balsuojam, kadangi dar kolegų e, yra įeinančių į salę. Ar visi balsavot? Gerbrandi? Vienu balsu iš Alde frakcijos per daug. Dabar baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau balsuokime dėl kompromisinio susitarimo su taryba, dėl direktyvos pasiūlymo, kuriuo numatomas tam tikrų e, atmosferą išmatamų teršalų kiekio mažinimas. Tad prašom, pradedam balsuoti dėl šio susitarimus taryba. Ar visi pabalsavot? Balsuoti baigiam. Vato. Priimta. Votiamo adesso. Toliau balsuosime dėl prieštaravimų pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl glifosato patvirtinimo laikotarpio pratesimo. Pranešėja šiuo klausimu yra Merija Kilionen. Prašom balsuoti dėl rezoliucijos. Avete votato tutti? Tikiuosi visi balsavot. Balsuoti baigiam. Atmesta. Dabar balsuosime dėl kito klausimo e, žodinio klausimo e, žodžiu, dėl transriebalų. Pirmiausia, e, klausimas pateikiamas komisijai. Balsuojam dėl jo. Turbūt visi balsavot, balsuoti baigiam patvirtinta vienbalsiai. Toliau kitas klausimas žodžiu tarybai. Ir tuo pačiu transriebalų klausimu pradedam balsuoti. Turbūt visi balsavot. Balsuoti baigiam. Irgi priimta vienbalsiai. Toliau Kitas punktas. Klausimas dėl klimato kaitos konferencijos Marakeše. Pirmiausia, klausimas komisijai. Balsuojam dėl jo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. Toliau kitas klausimas, į kurį atsakoma žodžių klausimas tarybai. Tuo pačiu klausimu balsuoti. Pradedam. Visi balsavot, balsuoti baigiam. Il voto è chiuso. Baigiam balsuoti. Priimta. Toliau balsuosime dėl pranešimo projekto skirto žaliavų gaminių skirtų liesti su maisu įgyvendinimo reglamento. Kristel Skaldemose yra mūsų komiteto pranešėja šiuo klausimu. Tad pirmiausia, 39 parlamentas atmestas. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 4 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 42 pakeitimas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 7 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dabar balsuojame dėl 46 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 47 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Toliau balsuosime dėl 61 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 70 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 78 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 117 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 79 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 81 pakeitimas kas už, kas prieš. Ir reikia patikrinti, balsuokim elektroniškai. Turbūt visi balsavot kažkas dar nebalsavo. Taip, bet jūs taip patvirtinot, parodėt, kad patvirtinat. Dabar balsuokim dėl 83 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti, balsuosim elektroniškai. Visi balsavot, balsuoti baigiam. Atmestas. Toliau balsuosime dėl 84 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 85 pakeitimas, kas už jį, Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 86 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti. Balsuosim elektroniškai. Turbūt visi jau balsavot, balsuoti baigiam. Priimta. Toliau balsuosim dėl 94 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 95 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, reikia pasitikrinti, elektroniškai balsuosim. Balsuoti baigiam. Priimta. Toliau 96 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Toliau balsuosim dėl trečio A kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. 99 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau balsuosime da, dėl pakeitimo, dėl 116 pakeitimo, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, atmestas. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 114 pakeitimas, kas už jį, prieš, susilaiko, atmestas. 119 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 118 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 120 pakeitimas. 120. Ne, jis atkrenta. Šimtas septynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau. Trečias B kompromisas, balsuom dėl jo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 128 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 129 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 131 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 133 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 130 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, reikia pastikrinti, balsuosime elektroniškai. Turbūt dabar jau visi balsavot, balsuoti baigiam, priimtas. Dabar balsuosime dėl 132 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 134 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. Visi dabar balsavot, balsuoti baigiam. Atmestas. 135 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 136 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 137 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 140 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 141 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 138 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, balsuosim elektroniškai. Turbūt dabar visi balsavot, baigiam balsuoti, priimtas. Toliau balsuosim dėl 139. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 143 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. O dabar balsuosime dėl devinto kompromiso. Kas už jį, kas. Dėl devinto kompromiso, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau balsuosim dėl 158 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 166 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 pakeitimas dėl e, A preambulės dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 18 pakeitimas. Pietikainin, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 20 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. O dabar balsuosime dėl 26 pakeitimo. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimta. Trisdešimt antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, Ne, 34 e, atkrenta, man pasakė. Dabar tada balsuokim dėl 35 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar balsuosim dėl 37 pakeitimo. Už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti, balsuosim elektroniniu būdu. Dabar turbūt visi balsavot? Ar taip, dabar baigiam balsuoti. Priimta. 38 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta? Ir galiausia balsuosim elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Turbūt visi balsavot. Priimta. Toliau pereikim prie 17 darbo tvarkės punkto. atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas. Balsuojam dėl pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, balsuosim elektroniniu būdu. Visi balsavo turbūt, baigiam balsuoti. Priimta Toliau balsuojam dėl antro pakeitimo už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau balsuosime dėl penkto pakeitimo. Čia žodinis pakeitimas jį pateikė kolegė Rivasi. Ar būtų prieštaravimų žodiniam pakeitimui? Niekas neprieštarauja. Todėl balsuojame dėl šio pakeitimo, dėl penkto kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Reikia pasitikrinti. Elektroniškai balsuosim. Visi turbūt balsavot, atmestas šis pakeitimas. Toliau balsuosim dėl devinto pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 13 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsuosim dėl antro kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 25 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, balsuojam elektroniniu būdu. Turbūt jau visi balsavot, baigė balsuoti. Atmestas. Ketvirtas kompromisas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimtas pri, priimtas. 31 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 39 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 7 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 8 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimtas. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 62 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Devintas kompromisas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. Dabar balsuosim dėl 64 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko socialistų frakcija. Ar taip? priimtas. Reikia, ne, reikia pasitikrinti. Balsuojame elektroniškai. Pradedam balsuoti. Turbūt visi balsavot. Atmestas. Toliau. Dešimtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimtas. Vienuoliktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimtas. 77 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 82 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 83 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Ne, O dabar balsuojam elektroniniu būdu dėl taip pakeistos nuomonės. Pradedam balsuoti. Visi balsavo turbūt. Balsuoti baigiam. Priimta. Toliau balsuosime. Taip, pagal 18 darbo tvarkės punktą Tai dėl pagrindinių tikslų, kurie iškelti 17-oje CITES konvencijos šalių konferencijoje. Septynioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. Aštuonioliktas pakeitimas už? Prieš? susilaiko, reikia pasitikrinti, balsuosime elektroniniu būdu. Visi balsavot, baigiam balsuoti. Priimta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 36 pakeitimas už, prieš prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, elektroniškai balsuosim. Visi balsavot, baigiam balsuoti. Atmestas. Toliau balsuosime dėl 20 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 21 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmestas. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosim dėl 27 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau 28 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trišim pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ne, vis dėlto neaišku, pasitikrinkime. Visi turbūt balsavot, balsuoti baigiam. Priimtas. 30 pakeitimas. Ne, jis atkrenta. Tada balsuosim dėl 32 pakeitimo. Ne, ir šis atkrenta, man sako. 31 pakeitimas. 32 pakeitimas atkrenta. Balsuojam dėl 33, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Toliau. 34 pakeitimas. EPP pateikė pake, žodinį pakeitimą e, paremti e, komisijos ir valstybių narių iniciatyvą dėl e, būtent žaliųjų vadinamųjų linijų cites, tam, kad būtų galima geriau kontroliuoti tarptautiniu lygiu uh, Ar kas nors prieštarautų tokiam žodiniam pakeitimui? Niekas neprieštarauja. Tada balsuokime kartu su, būtent dėl šito kompromiso, kartu su žodiniu APP. Už prieš susilaiko priimtas. Toliau, 305 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Keturiasdešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, priimtas. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 45 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimtas Atmestas. 46 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 47 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 48 už, prieš, susilaiko priimta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti, balsuosime elektroniniu būdu. Visi balsavot, balsuoti baigė. Priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 53 pakeitimas, dėl jo nebalsuosim. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 54 pakeitimas, dviem dalim balsuojam dėl pirmos dalies, kas už ją, kas prieš ją, susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau. 56 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 57 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 58 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 59 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 60 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 61 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 62 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 63 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 64 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 65 pakeitimas už, prieš, reikia pasitikrinti. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Balsuoti baigiame. Atmesta. Nes 32 už, 32 prieš. 66 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 68 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 69 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 70 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikė atmesta. 72 už prieš susilaikę patvirtinta. 73 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 74 už prieš susilaikę atmesta. 76 toliau už prieš, susilaikę, atmesta. Septyniasdešimt septintasis, kas už? Prieš, susilaikę, patvirtinta. 79 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 80 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau balsuosime už grupę 81, 82, 83, 84, 5, 86, 87 ir 88 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 90 pakeitimas pakeitimą žodžiu teikia EPP. Kas prieš? Tada balsuokime už 90, kai pakeitimas padarytas už prieš susilaikę atmestą. Toliau div... pagal 90 pakeitimą, pradinė versija, pirma dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikę atmesta. Toliau. Grupė pakeitimų 91, 92, 93, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 94 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę susilaikė, atmesta. Kągi toliau. Toliau balsuosime Atmesta. Dabar balsuosime dėl kolegos Afronta žodinio pakeitimo. Prašau kolegą Afrontą paaiškinti pakeitimą. Ačiū, pana pirmininkė. Kalba eina apie smulkę žuvį, kuri aptikta, kurios rušys aptikta praėjusio šimtmečio paskutinį dešimtmetį ir jos pastaruoju metu buvo sužvėjojama per daug, maždaug 40 procentų šitos žuvų rušies sužvejota, o natūralus e, išteklių atsinaujinimas nėra užtikrintas. Todėl iš pirmojo priedo ši žuvų rušis turėtų būti perkelta į antrąjį priedą, kad jos apsauga būtų užtikrinta. Kas prieš tokį žodinį pakeitimą, klausė pirmininkas. Jeigu niekas, tada balsuosime. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuojame. Visi balsavote jau, klausė pirmininkas, balsuoti baigiama, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Devintasis pakeitimas. Ne, dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Vienuoliktas už. Ne, pirmininkas atsiprašo, jisai atkrenta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Tryliktas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 14 pakeitimas už, prieš susilaikę patvirtinta. 15 pakeitimas už, prieš susilaikę patvirtinta. 16 pakeitimas už, prieš susilaikę patvirtinta. Taigi dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos pasiūlymo. Balsuojame. Balsuoti baigime. Vienbalsiai patvirtinta. Kągi, dabar darome trumpą pertraukėlę, sako pirmininkas. Ir a, grįšime keletą minučių prieš 11 valandą, nes Slovakijos kaip e, taryboje pirmininkaujančios valstybės narės ministras atvyks į mūsų komitetą. Taigi renkamės porą minučių iki 11 salėje. Dear colleagues, we can. Uh, Gerbėmiai kolegos, galime pradėti mūsų posėdžio antrąją dalį. Ir uh, dabar mes um, sveikiname uh, darybai pirmininkaujančios Slovakijos sveikatos apsaugos ministrą Tomašą Driukerį, su kurio keisimės nuomonėmis. Jūs žinote, kad E, dabar jau pirmininkauja Slovakija ir iš karto ministrui suteiksiu galimybę pasisakyti, o po jūsų pasisakymo vyks diskusija. Diskusiją sudarys du etapai. Pirmojo etapo metu bus užduoti jums klausimai, kuriuos jūs galėsite atsakyti po to, o po to jau antras pasisakymo etapas. Pirmiausiai pasisakys frakcijų nariai, po to mūsų komiteto kolegos. Taigi jūs taip pat galėsite jiems atsakyti. Ir iš karto noriu Jums padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdą. Ir prašom, dabar žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiamasis pirmininkė bei komiteto, garbus parlamento nariai ir šio komiteto nariai. Man didelė garbė šiandien dalyvauti Slovakijos, kaip ir mininkaujančios taryboje valstybės atstovų jūsų posėdį ir pristatyti mūsų programą. 2016 metais sukanka 12 metų, kai Slovakija tapo ES nare ir pirmą kartą per tą laiką mums tenka toks svarbus vadovaujantis vaidmuo ES taryboje. Taip, Slovakija perima pirmininkavimą gana sudėtingu. Laikotarpiu Europos Sąjungoje kyla nemažų iššūkių, tai yra ir breksitas, taip pat ir kiti dalykai, migracijos bangos, teroristiniai išpoliai ir kitos, kiti iššūkiai. Tačiau kas be būtų, mes turime būti jiems pasirengę. Nepaisant šių iššūkių ir augančio e, tam tikro netikrumo, uh, žemynę Slovakija, kaip pirmininkaujantį valstybę, imasi E, darbų teigiamai nusiteikusi ir sieks aiškių sprendimų. Mūsų pirmininkavimo tikslai gali būti pasiekti tik tai mums visiems glaudžiai bendradarbiaujant, turiu galvoje bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, Europos parlamentu ir Europos komisija. ES valstybės narės turi bendradarbiauti visais svarbiausiais klausimais, tam, kad galėtume mes, um, duoti naudos mūsų piliečiams ir priimti sprendimus, kurie būtų naudingi jų kasdienėme gyvenime. Tačiau kas dar svarbiau yra tai, kad mūsų sprendimus mūsų piliečiai gerai suprastų. Ir mes turime jiems labai paprastai paaiškinti, kokios naudos jie gaus um, tuos sprendimus įgyvendinant. Slovakija visada aktyviai gynė ES piliečių interesus. Europos parlamento nuomonę e, formuojant ateityje ES sveikatos apsaugos politiką vaidins labai didelį vaidmenį, todėl kad Europos parlamentas tiesiogiai renkamas ES piliečių ir jūsų kaip teisėkuroje vadovaujančios institucijos vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Prieš pristatant Jums Slovakijos pirmininkavimo prioritetus norėčiau padėkoti pirmininkavimą baigusiems Niderlandams už visą atliktą darbą ir už tą pagalbą, kurią trejato programos ribose mes esame gavę ir taip pat padėkoti jiems už pasiektus rezultatus. E, savo dokumentuose Slovakija labai aiškiai sako, kad po keturių metų e, sunkių dėrybų pavyko sėkmingai trims institucijoms susitarti dėl pasiūlyto reglamento dėl medicinos prietaisų ir in vitro diagnostinių medicinos prietaisų. Mums mes susitarėme birželio 15 dieną, o Slovakijai belieka tik tai sutvarkyti visus formalumus taryboje ir mes tikimės politinių lygių susitarti dėl šio abiejų tekstų rugsėjo mėnesį per ministrų tarybą. Dėka pirmininkų pirmininkavusių Niderlandų dėka nemažai pasiekėme ir um, kitų reglamento atvejų, kurie reglamentuoja medicinos prietaisus. Tai yra taip vadinamas reglamentas 7262004, kuris turi būti iš dalies pataisytas. Jisai priklauso į veterinarijos ryčiai, todėl mes jį svarstysime veterinarijos kontekste. Tačiau nebejotinai mano paminėti dokumentai yra tarpusavyje susiję ir mums reikalinga surasti tinkamą e, teisėkūros variantą, tinkamas teisėkūros priemonės, kurias galėtume patvirtinti tam, kad būtų įgyvendintas 726 e, reglamentas. Dabar kalbant apie veterinarijos vaistus ir maisto uh, saugą. Uh, Tai šiuose srityse mes nebejotinai turime dirbti toliau, kad visos galiojančios taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos, bei tos, kurios dabar yra rengiamos, e, būtų parengtos vadovaujantis nuostata nuo ūkio iki stalo. Tai reiškia, kad e, šioje srityje yra ypač svarbus du pasiūlymai. Pirmiausia, tai veterinarijos vaistai ir taip pat um, mediciniai pašarai. Kai kalbame apie medicinius pašarus, tai e, šį pasiūlymą nagrinėja parlamento žemės ūkio komitetas, o veterinarijos vaistų pasiūlymas labiau e, domina jūsų komitetą. Bet todėl mes savo ruoštų informuosime jūs apie tai, kaip vyksta dėrybos taryboje ir ar bus galimybė iki mūsų pirmininkavimo pabaigos susitarti, bet bet kuriuo atveju mes tikrai dirbsime taip, kad galima būtų e, normaliai dėrėtis su jumis. Šitas dokumentų paketas yra labai sudėtingas, ne tik todėl, kad jis apima veterinarijos vaistus, bet ir todėl, kad tai susiję su visų žemės ūkio sektorių um, naminių gyvūnų sektoriumi ir taip pat antimikrobinio atsparumu. Toliau mūsų darbai sveikatos apsaugos srityje. Mes e, galvojame ir apie neteisėkuros darbą. Ypač e, svarbu atkreipti dėmesį į, trū, į vaistų trūkumą. Ir ši problema vis labiau stiprėja Europoje. Dažnai girdime, kad daugelįje valstybių narių, kaip sako pacientų organizacijos bei patys e, sveikatos apsaugos darbuotojai, trūksta vaistų. Ma, aš, kadangi esu už sveikatos apsaugą atsakingas, atsakingas ministras, manau, kad tai yra svarbiausias kiekvienos valstybės narės tikslas būtent užtikrinti tinkamą gyventojų ir piliečių galimybę gauti vaistus. Bet ir kita vertus labai svarbu suvokti, kad vaistai tai nėra paprasta prekė ji ypač svarbi sveikatingumo požiūriu ir į šį aspektą mes turime atkreipti dėmesį, kada vyksta įvairios diskusijos dėl vaistų trūkumo, nes egzistuoja labai įvairios priežastys, kodėl taip nutinka. Iš vienos pusės yra gamyboje priežastys, iš kitos pusės yra ir paralelaus lygiai gretaus eksporto problema. Uh, Kalbant apie šią sritį, norėčiau Jūs informuoti, kad mes ketiname klausimą svarstyti per neformalų ministrų susitikimą Bratislavoje. Taip pat Slovakija pirmininkavimo laikotarpiu skirs didelį dėmesį kovai su rūkimu ir atitinkamai politikai Europos Sąjungoje ir Slovakija pirmininkavimo metu ketina sustiprinti ES kaip vadovaujančios e, organizacijos e, vaidmenį septintojoje FCTC, tai yra tabako kontrolės pamatų e, konvencijos konferencijoje, kuri vyks vėliau Indijoje šiais metais, lapkričio 7-12 dienomis. Dabar, jeigu pažvelgsime į kitus mūsų prioritetus, tai taryba, taip pat kaip ir Europos parlamentas, mano, kad tam antimikrobinis atsparumas yra labai rimta problema, todėl mes jau paraginome valstybės narės ne vieną kartą tiek nacionalinių lygių, tiek ES lygių spręsti šią problemą. O tam, kad e, galėtume pasistumėti Slovakiją pirmininkavimo laikotarpiu, ketina didžiausią dėmesį skristi tuberkuliozės klausimui ir jos atsparumui įvairiausiams medikamentams tuberkuliozė ir vaistams atspari tuberkuliozė yra didžiulė tarpvalstybinė problema, kelinti didelį pavojų visiems. Ir nepamirškite, kad mirtingumas nuo tuberkuliozės um, kas kart auga ir be to tuberkuliozė yra susijusi su živ ir AIDS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 Šių metų Liepos 15 dieną aukštesnio lygio darbo grupė Slovak, pirmininkai, kaip pirmininkaujantį valstybę, ketina inicijuoti diskusiją apie tai, kokio politiką galėtų formuoti ES, kovodama su tuberkulioza, žmogaus imunodeficito virusu ir hepatitu C. Kitas dalykas, kad spalio 3-4 dieną Bratislavoje susirinkę ministrai, sveikatos apsaugos ministrai, ministrai į neformalų posėdį svarstys šios klausimus. Dar dvi naujos temos, kurias mes siūlome, tai yra e, skiepai ir antibiotikai. Jeigu palyginsime šis dvi temas, tai nebejotinai, kad vakcinai ir skiepams turi būti skiriamas didesnis dėmesys negu antibiotikams, nes antibiotikai tai yra e, jau pasiekmės likvidavimas, o vakcinavimas tai ir skiepijimas tai yra kaip tik prevencinė priemonė, kurios pagalba galima išvengti lygos tačiau e, dauguma atvejų antibiotikai kovoja su bakterijome, o vakcinos yra skirtos e, kovoti su tomis lygomis kurioms nėra konkrečių specifinių antibiotikų, pavyzdžiui. Todėl pirmininkaujančios Slovakijos nuomata labai e, būtina į vakcinavimą, į skiepus kreipti didesnį dėmesį, juolab, kad stiprėja priešiškos skiepams nuotaikos. Ir Slovakija pirmininkavimo laikotarpiu informuos sveikatos apsaugos ministrus šiais klausimais Bratislavoje. Dar viena e, svarbi problema tai yra ansvoris ir nutukimas. Europoje ansvoris ir nutukimas pasiekė epidemijos lygį. Jeigu 95 metais 200 milijonai žmonių visame pasaulyje kentėjo nuo per didelio svorio ir nutukimo, tai šiuo metu tokių žmonių yra jau 300 milijonų. Per didelis svoris, per didelis energiją, energiją stiprinančių produktų vartojimas riebalų rūkštis, cukrus, druska. Per, tai yra didžiosios blogybės, nes mes per mažai vartojame daržovių, per mažai valgome. Um, vaisių ir neapdoroto produkto. Todėl um, mes manome, kad reikia ieškoti būdų, kaip uh, kovoti veiksmingiau su nutukimu. Uh, mais, diabeto ir mytybos peržiūrėjimas būtų vienas iš svarbiausių dalykų, kurie leistų sumažinti sučiosios rūkštis, rūkščių, e, riebalų rūkštis, cukrų ir druską mūsų kasdienėje metyboje. Slovakija pirmininkavimo laikotarpiu ketina skatinti valstybės narės daugiau dėmesio skirti maistui ir maisto produktams, siekiant sumažinti nepagidautinų medžiagų procentus juose ir taip užtikrinti sveikatin, didesnį sveikatingumą. Toliau neužkrečiamos lygos. Tai irgi irgi yra labai svarbis rybdis ir dėl tokių lygų miršta 86 procentai visų tų, kurie iškeliauja anapilin. Be to, nuo tokių lygų kenčia maždaug 80 procentų žmonių vyresnių nei 65 metai. Sveikas gyvenimo būdas yra būtinas, jeigu mes norime užtikrinti gerai dirbančių, e, gerą darbingumą, sumažinti um, poreikį sveikatos apsaugos paslaugoms ir skatinti augimą bei našumą. Mes siekiame, sieksime pirmininkavimo laikotarpių pasiekti pažangos kovojant su lėtinėmis neužkrečiamomis lygomis ir skatinsime valstybės narės naujai įvertinti maisto, maisto produktus ir mažinti atitinkamas susijusias rizikos veiksnius. Tam, kad galėtume pasiekti visų tų gal, e, tikslų, mes ketiname Bratislavoje rugsėjo 20-21 dieną surenkti aukšto lygio konferenciją, kurioje bus analizuojami neužkrečiamų lygų ir sveiko gyvenimo būdo klausimai. ES lygių e, imtasi jau kitų svarbių iniciatyvų, tokių kaip kova su silpna protystė ir didesnė, e, didesnis informavimas mūsų visuomenė apie silpną protystę. Anot e, pasaulio sveikatos organizacijos maždaug 35 procentai europiečių kenčia nuo vienokių ar kitokių psichikos sutrikimų. O tai reiškia, kad jie dažniau lankosi ligoninėje, dažniau e, lankosi pas gydytojus, e, dažniau yra hospitalizuojami ir daugiau jiems reikia vaisto. Bet kuriuo atveju psichikos sutrikimai Europoje yra pakankamai plačiai paplytę, palyginti su kitomis lygomis ir netiesioginiai tokių sutrikimų kaštai irgi yra svarbus veiksnys, į kurį privalu atkreipti dėmesį, nes žmogus, nes ne tik yra iš, išleidžiama daugiau gydant tokį asmenį, bet taip pat toks asmo netenka savo darbingumo, nuo jo lygos kenčia artimieji ir šeima, bet to tokios lygos labai dažnai visuomenėje yra stigmatizuojamos. Mes ketiname organizuoti kartu su Europos komisija Bratislavoje šių e, metų lapkričio 29 dieną konferenciją, kurioje svarstysime Alzheimerio problemą. Dalyvaus įvairūs e, mokslininkai, e, gydytojai ir tie, kurie socialinių lygių rūpinasi Alzheimerio, Alzheimerio sergančiais pacientais. Garbus parlamento nariai. Baigdamas noriu Jums padėkoti uždėmesi ir padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į savo posėdį, jog galėčiau pristatyti Jums Slovakijos kaip pirmininkaujančios valstybės darbo prioritetus. Ir aišku, aš esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū. Dabar galime pradėti su klausimais. Bus du klausimų ratai. Pirmiausia, kalbės koordinatoriai Piteris Lyze apie pavardą. Ačiū pirmininkė. Ačiū tarybos atstovui už įžangą, už išsakytus prioritetus, kalbėjote apie atsparumą antimikrobiniam vaistam. Mums parlamente, ypač šiame parlamente, tai yra labai svarbus klausimas. Už pranešimą kaip tik yra atsakinga Francojas Grostet, gilinosi įvairius aspektus parlamente. Visų pirma, tai būtų antibiotikų naudojimo mažinimas. Komisijos pasiūlyme tai yra pasakyta tik e, tiek. Ten kalbama apie antibiotikų naudojimą žemės ūkėje, tačiau aš manau, kad reikėtų galvoti apie visas klausimo pasiekmes. Ir antra, e, bendriau e, kalbant, reikėtų galvoti ir apie atsvarumą europinėms medžiagoms ir žmonių medicinoje. Na, o, apie tai reikėtų pasakyti, kad tai mums visiems prioritetas yra ir APP frakcijos požiūrių mus labai neramintų per nelik detalus teisės aktai, kuriuose tiesą sakant netgi yra sak, nurodinėjama, ką reikėtų valgyti, ko nereikėtų valgyti, gilinamas į e, mytybą, sveikatingumo teiginius ir tam buvo nepritarta per plenarinę sesiją. Svarbu atsižvelgti būtų į parlamento poziciją, nes iš tiesų mes turėtume pateikti žmonėm informaciją, bet nenurodinėti, ką jie turėtų valgyti. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu Žypanio. Pone ministrė, pone pirmininkė, pirmiausia, ačiū pone ministrė už pateiktą informaciją apie uh, prioritetus, kuriuos jūs esat nusistatę e, sveikatos rytyje per Slovakijos pirmininkavimą. Aš noriu paminėti tris dalykus. Pirmiausia, vaist, novatoriškų vaistų kainų reglamentavimas. E, jūsų programoje e, sakėt, kad jūs tęsit būtent šį klausimą, kurį pradėjo nagrinėti pirmininkavusieji Niderlandai ir būtent, būtent reglamentuosit, tai yra e, nagrinėsit tokių novatoriškų vaistų kainų reglamentavimą. Bet kita vertus vėl mes pageidautume, kad tokie novatoriški vaistai nebūtų kaip paprastos vartojimo prekės. Ir ponė ministrė, galbūt jūs galėtumėt mm, pasakyti, ar jūs norėtumėt vėl, ketinat, e, ketinat e, pradėti iš naujo diskusijas dėl direktyvos, e, kur, kur, skirtos būtent novatoriškų vaistų kainų reglamentavimui. Kaip žinot, komisija atsijėmė šitos direktyvos pasiūlymą. Tad mm, iš tikrųjų mums atrodo labai svarbus reglamentavimas ES lygių. Toliau, kitas dalykas e, tai e, paruoštų maisto pusfabrikačių, būtent mėsos e, kilmės nurodymas, nes tai susiję su europiečių, Europos vartotojų sveikatos klausimais. Tad mūsų ministras pasisako už tai, kad um, mėsa ir pienas, kuris naudojamas transformuotose, perdirbtuose maisto produktuose, pasisako už jų ženklinimą. Ar jūs ketinat šį klausimą nagrinėti per e, savo pirmininkavimo laikotarpį ir jei taip, tai ar ketinat, kaip sakant, stumti e, E, dėti pastangas, kad būtų priimtas ES teisės aktas. Trečias dalykas - tabako gaminiai. Jūs sakėt, kad e, per pirmininkavimo laikotarpį jūs skirsit visą tinkamą dėmesį šiam klausimui. E, vėlgi čia per šalių konferenciją pasaulio sveikatos organizacijoje lapkričio mėnesį. Uh, Tad ES pasirašė Pasaulio sveikatos e, organizacijos konvenciją dar 16 metų e, birželio 22 e, dieną tą padarė. Tad ar, bet kita vertus ne visos ES valstybės narės ratifikavo ir ar jūs ketinat imtis veiksmų, kad pagreitintumėt ratifikavimą. Ir galiausia Dar žinot, kad mm, fiskaliniais klausimais yra didelių netoligumų valstybėse narėse. Turiu galvoje e, tokias valstybės kaip Austrija, Suomija, Prancūzija, e, jos e, pasisakė už tai, kad būtų labiau suderinti akcizo mokesčiai taikomi uh, E, tabako gaminiams. Ar jūs ketinat paremti šias valstybės, e, būtent kurios e, tam, kad būtų galima geriau suderinti apmokestinimą tabako gaminių konkrečiais akcizo mokesčiais? Ačiū. PKR reakcijos vardu. Gėlė. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ministrą atvykus pas mus. Ir norėčiau pasiteirauti, koks jūsų požiūris bendrai politikos formavimą į mokslininkų rekomendacijas. Čia parlamente vyksta daug diskusijų dėl sveikatos apsaugos, aplinkos saugos, ypač kalbama apie cheminių medžiagų naudojimą, bet ne vien tik tai apie tai. Pavyzdžiui, vakar vyko diskusija apie glifosatą, tai, žinoma, nebuvo pirmoji diskusija, nebuvo ir paskutinė. Uh, Ir vienas e, klausimų, kuris labai susijęs su sveikata, ypač kai galvojame apie tokias organizacijas kaip e, PSO ir e, apie susijusias agentūras, tai bet e, tai, kad e, jos mums teikia rekomendacijas kaip e, teisėkurininkams. Ir tos rekomendacijos kertasi su kitomis rekomendacijomis. Ir tai sukelia vis didesnių sunkumų ne tik tai parlamentui, bet ir valstybė narių lygmenio taryboje, komisijoje. Klausimas būtų toks, ar pirmininkaudami ketinate imtis ir šito klausimo. Galbūt e, turite minčių, e, kaip būtų e, galima formuoti politiką, remiantis bendru sutarimu dėl mokslinio rekomendacijų, nes aišku, jeigu jūs tai padarytumėte, tai būtų didžiulis pasiekimas. Ačiū. Pane Meisner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlich willkommen, Herr Minister. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, gerbiamas ministrė, liberalų vardu. Norėčiau Jums e, palinkėti sėkmės pirmą kartą pirmininkavant taryboje. Esame pasirengę dirbti kartu su jumis. Paminėjote ne vieną a, e, įdomų klausimą, kuriuo norite užsijimti pirmininkaudami. Sėkmės. A, Um, Sprendžiant šitos klausimus, pirmiausia, dėl medicinos ir in vitro prietaisų sakote, kad uh, Slovakija nori pasiekti, kad dėl to būtų oficialiai sutarta taryba. Tai labai svarbu, nes uh, tas procesas trunka ilgai, dėja, pirmininkavę Niderlandams ne, nepavyko visko sudėlioti iki galo, dėl to, kad E, prieštaravo komisija, o dabar jūs galite baigti spręsti šitą klausimą ir tai teis, būtų teisinga, tai labai svarbu siekiant užtikrinti visų ligonių saugumą. Kitas dalykas - veterinariniai vaistai, e, juos minėjote tam skirti teisės aktai e, yra to dalis. Aišku, labai svarbus dalykas yra atsparumas antibiotikams. Jūs sakėte, kad e, ketinate toliau dirbti šiuo klausimu, kaip ir Niderlandų sveikatos ministras, kuris tam didelį dėmesį skyrė. Kalbėjote. Uh, apie tai, kad reikėtų padaryti daugiau ES lygmenio, skaitant nacionalinės strategijas, tai pavyzdžiui daroma ir Vokietijoje, tačiau norite į darbo tarkai traukti į kitus klausimus, jis tad labai gerai yra, tačiau klausimas toks. Sakėte, kad skirtis, skirstė dėmesio tuberkuliozijai, hepatitai C, Spalio pradžioje bus e, tam skirtas e, seminaras įsirengtas, e, ar tai, ten bus kalbama tik tai apie tuberkuliozę, hepatitą C, ar ir apie apskritai atsvarumą antibiotikams. Turime tęsti darbą su tuo, turi būti tęsiami tyrimai, būtų galima uh, sukurti naujų antibiotikų, nes iš tiesų yra e, naujų e, mokslininkų išvadų, nes e, aišku, tyrimų dar daug galima atlikti taip pat ir, pavyzdžiui, pašarų priedų srityje ir taip toliau. Tad iš tiesų tai yra reikšmingas klausimas jūsų darbo atverkėje. Toliau strategiją siekiant kovoti su nutukimu. Tai labai svarbu ir žinoma, reikėtų keistis gerąją praktiką, kaip jūs sakėte, tačiau taip pat reikėtų užtikrinti, kad pačioje pradžioje gautumėm informaciją, kaip sveikai maitintis. Reikia uh, tam skirtos strategijos, nors aišku, tai nacionalinis e, prioritetas, pavyzdžiui, neš, neštumo metu tai labai svarbu, tai svarbu ir vaikams, ir darželiuose, ir mokyklose svarbu žinoti, kaip e, tinkamai maitintis. Kitas dalykas e, būtų gysidabrio strategija. Įdomu būtų sužinoti, kaip jūs tai E, spręsite savo pirmininkavimo metu, nes labai svarbios yra e, alternatyvos, pavyzdžiui, homeopatinės, e, kitokios, kitokios priemonės, kitokie vaistai, koks jūsų būtų požiūris į tai. Ačiū, pane Konečinė. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę, ministrė. Ačiū už pristatytus prioritetus. Jau e, daug girdėjome apie daug jų. Tikiu, kad e, tokie dalykai kaip e, atsparumas antibiotikams, kad tie klausimai bus toliau gvildenami, kaip tai buvo daryta ir anksčiau pirmininkavusios valstybės pirmininkavimo metu. Ir džiugu girdėti, kad tai yra jūsų prioritetas, nes tai skubiai ES spręstini dalykai, tačiau paminėčiau dar vieną dalyką, tai dar skubiau yra, tai yra vaistų prieinamumas rinkoje, tai problema ne tik Slovakijoje, bet ir Čekijoje. Tai e, labai svarbu, kad e, onkologiniai ligoniai neturi galimybės gauti originalių vaistų, jie gali uh, gauti tik tai vaistus, kurie yra nebrang, nebrangus galbūt, bet e, tai nėra generiniai vaistai, nors originalus vaistai importuojami į Čekiją, iš karto ir eksportuojame į vakarų šalis. Tai daro sveikatos įstaigos, nes ten jie brangiau kainuoja. Aš manyčiau, čia rinka neveikia ir tai reikės spręsti. Tai e, didėjanti problema. Na, mūsų šalise visiškai netvarka ir aišku visą tai susiję su e, vaistų kainodara. O tai lemia tai, kaip jūs sveikatos ministrai inkorporuojate ir eksportavimą į mūsų teisės aktus. Nėra nustatyta procento, kiek vaistų galima ir eksportuoti Tai norėčiau paprašyti jūsų ne tik tai kalbėti apie šitą problemą, bet ir pasiūlyti konkrečias priemonės atskirose valstybėse narėse, nes ši problema su kiekvienais metais tik tai blogėja ir rezultatas yra toks, kad ligoniai negauna tų vaistų, į kuriuos turi teisę. Aš manau, kad tai pražutinga visai sveikatos apsaugos sistemai. Dėl kitų nemažiau svarbių problemų. Mm Visgi tai bū, svarbiausia problema iš jų būtų. Turime užtikrinti, kad ES ligoniai gautų tuos vaistus, į kuriuos turi teisę, kaip, kaip kad ir ligoniai vakarų valstybėse. Norėčiau paklausti dėl konkrečių priemonių, nes jūs apie tai užsiminėte. Uh, Norėčiau paklausti apie tuberkuliozę. Tai viena rimčiausių lygų, kuri plinta Europoje, taip pat ir dėl migracijos. Tai galbūt galėtumėt e, papasakoti mums, kokių žingsnių imsite savo pirmininkavimo metu dėl tuberkuliozės. Ačiū, paniaukin. Ačiū, ponė pirmininkė, ir e, noriu širdingai pasveikinti ministrą atvykusi pas mus. Aš e, kalbėsiu vien apie farmacijos vaistų pramonę. Tai klausimas, kurį, kuris jau buvo keltas ir Spaniol kėlė, beje, kiti kolegos būtent e, kėlė klausimą dėl labai didėjančių vaistų kainų, dėl kurių kenčia valstybių narių biudžetas ir kartu buvo tiesiog neįmanoma įtvirtinti skaidrumą e, įtvirtinant vaistų kainodarą. Galbūt būtų galima pasižiūrėti į JAV pavyzdį, kur, kurie, kurie, kur pavyko šį tą padaryti. Tad e, ir Europa turėtų irgi būti stipri, kad ji turėtų tikrai pasirūpinti, užtikrinti būtent skaidrumą, e, kiek kas kainuoja ir mes turėtume aiškiai pirmą suvokti, kiek, kokia vaistų dalis yra e, finansuojama iš valstybių biudžetų, kiek, sakykime, lėšų skiriama e, moksliniam tyrimui. Ir vėlgi, kad suvoktume, kiek, kiek, kokią kainų dalį tiesiogiai reglamentuoja farmacijos pramonė. Kitas dalykas. Pramoniai pramonės e, įmonėms pavyko tiesiog e, pasiekti labai gerą lobistinės veiklos rezultatą. E, tiesiog jie darė didžiulį spaudimą mūsų vaistų agentūrai. Ir čia turiu galvoje tą atvejį susijusią su medicinos tyrimais, bandymais. Ir dabar vėlgi vėlgi tiesiai į rinką išleidžiami vaistai, taikant skubos procedūrą, uh, Ehm, šiaip jau aišku, e, Ir mes žinom, kad pacientams labai rūpi e, gauti jiems tinkamus vaistus, bet kita vertus, tie vaistai, kurie skubos tvarka išleidžiami į rinką, mes nieko apie juos nežinom. Ar nežinom apie jų šalutinį poveikį, nežinom, kiek jie iš tikrųjų tinkami. Na ir dabar vėl atliekami, kiek aš žinau, bandomieji projektai. Uh, pagal kuriuos e, vėlgi norima sukurti naujus, novatoriškus, e, pažangesnius ir pigesnius vaistus. Nežinau, kiek čia galima kalbėti apie pažangesnius vaistus. Bet e, Va, sakykime, yra JAV šiaip jau įstatymas, įstatymuose dabar ats, ats, atsisakyta atsargumo principo ir to atsargumo principo panašu, kad vėl atsisakyta ir ES teisės aktuose, vėl įtvirtinant vaistų tvirtinimo išleidimo į rinką procedūrą skubos tvarka. Tačiau tikrai um, situacija neramina ir mes norėtume, kad jūs per pirmininkavimo laikotarpį iš tikrųjų rimtai imtumėme šito reikalo, paspaustumėt komisiją Nes taip, čia buvo pasakyta argumentų, kad pacientams reikia vaistų, bet kita vertus vėl čia jau per daug nueita, jeigu, jeigu į rinką bus išleidžiama bet kokie vaistai, nežinant iš tikrųjų visos padėties. Labai ačiū, toliau ponia Dornanu. Jos nėra salėje. Tai tada kreipiuosi į ministrą, kad šis atsakytų į pirmojo rato klausimus, kuriuos pateikė mūsų kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už klausimus, kuriuos pateikėt tikrai buvo pateikta labai svarbių mums visiems klausimų. Gal pradėsiu pirmiausia nuo teisės aktų. Dabar pasižiūrėjus į in vitro medicinos prietaisus, tai dar birželio mėnesį buvo pasiektas susitarimas ir ką mes dabar ketinam daryti per pirmininkavimo laikotarpį. Mes e, sieksim e, tiesiog e, politinio šio teisės akto projekto palaiminimo ir kartu susitarimas jau bus verčiamas į visas kalbas. Beje, šį klausimą mes aptarinėjom ir su komiteto pirmininku. Ir, aišku, aš šiaip jau e, ieškosiu konkretesnės informacijos, kokioje konkrečioje etapo, e, kokiame konkrečiame etape yra šiuo metu šis klausimas. Toliau. Taip, dabar dėl e, naujų vaistų išleidimo į rinką, tai suprantama, mes e, turėsim, e, sieksim visiško aiškumo ir kartu turėsim tiesiog išaiškinti delegavimo klausimą. Dabar vyksta nuomonių pasikeitimas tarp tarybos ir parlamento. Labai svarbu, kad visas veterinarijos teisės aktų e, pasiūlymų paketas būtų uh, E, aptarinėjamas nuosekliai. Ir čia labai svarbus tai, kad tas 226 tas teisės aktas būtų priimtas, kad iš tikrųjų būtų užpildytos visos spragos, kad nebūtų teisinio vakumo. Tai kartu susiję ir su kitu klausimu, būtent ar mes toliau galėsim tiesiog užtikrinti dėrybas per mūsų pirmininkavimo laikotarpį, nes šis klausimas yra vienas mūsų prioritetų. Nes, bet kita vertus, kaip sakiau, visas veterinarijos teisės aktų pasiūlymo dokumentas yra labai svarbus ir svarbus mūsų prioritetas. Toliau kitas klausimas paminėtas e, - vaistų skirtų gydimui trūkumas. Tai yra dvi kryptė problema. E, tai pirmiausia, prieiga prie naujų, naujoviškų e, vaistų. E, ir čia nereikėtų pamiršti to darbo, kurį nuveikė pirmininkavusieji Niderlandai. Buvo parengtos ir patvirtintos tarybos išvados šiuo klausimu. Mes toliau turėsim dirbti su šiuo klausimu, tiesiog vėlgi grininti e, apibrieštis, kad e, susijusia su e, vaistų, ta, vaistais. Žinom kartu, kad farmacijos pramonės įmonės nemažai susiduria su naujoviškais, novatoriškais vaistais, kuriuos jos ketina pateikti rinkai. Visas tas procesas labai brangiai kainuoja, tačiau svarbu yra tai, kad vėlgi e, su šiuo dosie mes dirbtume toliau ir mes tiesiog turėtume vėl įvertinti galimybės E, kai turiu galvoje tokių naujoviškų e, vaistų naudojimą. Antai yra valstybių narių turinčių gana griežtų taisyklių, nuostatų, E, pagal kurias draudžiamas toks bet, e, naujoviškų vaistų vartojimas, taikomi labai griežti apribojimai. Ir mes turėtume ieškoti sprendimų, kad e, tai išeitų į naudą pacientams. Bet to, aišku, klausimas su tuo susijęs, tai klinikinių tyrimų kiekis, kiek, kiek klinikinių tyrimų e, pakanka e, tam, kad būtų galima išleisti tokius vaistus į rinką. Per kartu e, kitas klausimas su tuo susijęs, tai tokių vaistų galiojimo laikotarpis. Pavyzdžiui, jeigu vėl kalbam apie 50, 50 procentų trukmės pailginimą, tai turbūt jau būtų uh, tokia kritinė riba. Be to buvo paminėta paralelaus e, eksporto ar eksportavimo problema. Taip, aš e, suprantu, kokia sudėtinga ši problema, nes yra valstybių narių, kuriuose vaistų kainos labai e, nedidelės ir iš kurių vėlgi vaistai iškeliauja ir tiesiog kartais pacientai nebegali įsigyti tiesiog generinių vaistų. Ir aišku, kad šią problemą reikia spręsti. Klausimas toks, ar vaistus galima e, kvalifikuoti kaip kažkokias prekes, ar juos reikėtų kvalifikuoti kitaip. Toliau dėl skaidrumo ir e, e, tos minėtos direktyvos, kurios projektą komisija atsijėmė. Tai valstybės narės e, nuo pat pradžių išsakė priešišką poziciją šios direktyvos pasiūlymui, nes vienas argumentų buvo, esą nesilaikoma buvo subsidiarumo principo, nes kainų nustatymas tai valstybių narių kompetencija. Uh, Komisija atsijėmė direktyvos pasiūlymą ir pateikė naują, aišku, kurį reikės įvertinti. Aš asmeniškai manau, kad e, šis naujas pasiūlymas tikrai teikia gerą pagrindą bendradarbiauti, nors e, suprantama, kad e, vaistų kainodara tai dažnai prasilenkia su skaidrumo principais. Tad čia vėlgi šiaip jau reikėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą. Ir kartu užtikrinti skaidrumą Mm, vaistų iš, išdavimo procedūroje, vaist, tai yra leidimų e, vaistams išdavimo procedūroje. Labai svarbu, kad e, ir toliau būtų užtikrinami aukšti būtent standartai, bet kita vertus nereikėtų pamiršti ir pacientų poreikių, kad šie galėtų įsigyti uh, jiems reikiamų vaistų. Tad šiais klausimais mes dirbsim toliau ir čia turiu galvoje ne apie konkrečias nuostatas, bet e, nepamirškim, anksčiau jau buvo e, patvirtinta keletą, keletas iniciatyvų. Vyko diskusijos šią temą ir mes per pirmininkavimo laikotarpį ir toliau e, tęsim diskusijas. Toliau buvo pateiktas klausimas dėl atsparumo, tam, tai yra mikrobiologinio atsparumo. Čia reikėtų vėlgi laikytis e, to savotiško vieno langelio principo. E, reikėtų vėlgi siekti pažangos abiejose srityse. Ir, manyčiau, mes pirmiausia šiaip jau turėtume e, tinkamai įvertinti priežastis, dėl kurių e, atsiranda būtent atsparu, mikrobiologinis atsparumas vaistų skiriamų, skiriamų žmonėms. Tad turėtume suvokti to priežastis, dėl kurių dėl kurių, sakykime, vaistai E, naudoj, išrašomi ar naudojami neteisingai. Buvo paminėta, kad Europoje vėl e, kilo, atsirado tuberkuliozės žydinių, e, sakykime, Ukrainoje nemažai yra tuberkuliozės pacientų, kurie, kurie kurio, būtent kurių organizmas, organizme vėlgi atsirado atsparumas. Tad vėl paminėjau tuberkuliozės pacientus. Tad pirmiausia, šiuos klausimus reikėtų spręsti nacionalinėse sveikatos programuose tiesiog e, priimant atitinkamus politinius sprendimus. E, turiu galvoje tokias epidemijas kaip tuberkuliozės ar AIDS, hepatito. E, atsparumas daugia, daugialypis atsparumas. Tai būtent tie klausimai, kurie mums rūpės ir mes e, turėsim e, tiesiog įtvirtinti tam tikras nuostatas, kurios e, būt, galėtų e, veter, veterinarijos vaistų srityje, e, kai vėlgi atsiranda antimikrobinis atsparumas. Toliau dėl mėsos kilmės ženklinimo, kilmės nuorodų. Tai kol kas ženklinimas yra savanoriško pobūdžio. 2015 metais pasirodė E, ataskaita, ver, tyrimas, vertinimas e, šio klausimo, kur buvo e, įvertintas privalomo ženklymės nurodymo scenarijus. Kai kurios valstybės narės šiaip jau apskritai taiko griežtesnės taisyklės, tačiau kol kas uh, E, vienu, tam tik, dėl tam tikro kelio e, nenuspręsta. Ir todėl vėlgi reikėtų kreiptis į komisiją. Toliau, dėl tabako gaminių vartojimo apribojimo ir tabako gaminių direktyvos klausimo. Ir pasaulio sveikatos organizacijos organizuojamos konferencijos E, dėl galimo protokolo prieimimo, kuriuo būtų e, draudžiama neteisėta priekyba tabako gaminiais. Tai tam, kad būtų galima e, kalbėti apie ratifikavimą, reikia mažiausia 40 valstybių. Kol kas 19 tik tai valstybių narių ratifikavo šį dokumentą, beje, tik 5 ES valstybės narės. Liepos 18 numatoma e, šiam klausimui skirta konferencija. Nes iš tikrųjų reikėtų vėl toliau purenti dirbą tam, kad protokolas būtų patvirtintas ir ratifikuotas. Tai paprastai čia e, mūsų E, užsienio reikalų e, ir sveikatos ministerijos, kurios organizuoja e, minėtą konferenciją. Tad atrodo atsakiau į daugumą visų klausimų, nežinau ar būtų daugiau. Pone Grostet, labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, labai ačiū, kad atvykot pas mus. Uh, Jūs e, daug kalbėjot apie antibiologinį atsparumą, paminėjot veterinarijos vaistų reglamentą ir tikrai labai gerai, kad tam skiriat klausimą. Be to, jūs sakėt, kad norit padaryti pažangą. Ir tikrai būtų gerai, kad e, su taryba mes pasiektume susitarimą dar iki jūsų pirmininkavimo pabaigos, nes mano galvo jau ir taip per daug laiko praradom. Toliau kitas klausimas prieimas prie vaistų. Taip, jūs ket, įsivaizduojat, kad bus įvertinti visi šios ryties teisės aktai kartu dėl patentų klausimo, bet noriu noriu priminti, kad yra e, inovacijų rėmimo priemonių, kurios tikrai yra labai svarbios, e, e, taip numatyta pagal reglamentą. Tad tikrai saugokitės, kad vėlgi čia tiesiog nepastitutumėt į pavojų to klausimu. Toliau, pediatrijos vaistai. Dabar po vasaros komisija turi pateikti įvertinimą. Ar jūs ketinat tiesiog e, daryti tam, kad dabartinis reglamentas būtų šiek tiek pakeistas, kad jis būtų veiksmingas. Ir toliau dėl vakcinų klausimo. Kokių priemonių esat numatęs, kad, e, sakykime, valstybės narės e, šiaip jau e, geriau tvarkytų vakcinų įsigijimo ir naudojimo klausimą. Turiu galvoje tokias valstybės kaip ir savo pačios Prancūziją. Incidir en el tema del acceso a los medicamentos, que como ve, es crucial para este, para este Parlamento. Taip, jūs paminėjot e, prieigos prie vaistų klausimą. E, ne vienas e, klausimas buvo pateiktas. Yra tokių vaistų tiekimo trūkdžių, yra kainodaros mokslinių tyrimų moksliniai tyrimai stringa. Šitie visi dalykai susiję, mes negalim jų spręsti izoliuotai, mes turėtume globaliai žiūrėti į vaistus jūs kartu teigiamai vertinot Niderlandų nuveiktą darbą. Ir čia priminsiu balandžio 18 dienos sveikatos ministrų susitikimą, kur buvo šis klausim, klausimai aptarinėjami. Ir aš norėčiau paskatinti jūs, kad toliau e, dirbtumėte šiais visais klausimais. E, E, ir tikimės, e, tai mes pateiksim atitinkamo dokumento projektą ir balsuosim dėl jo plenariniai sesijoje. Dar konkretus klausimas dėl 2014 metų jūsų šalyje e, patvirtinto mechanizmo dėl vaistų kainų stabilizavimo. Ir čia tam tikrą formulę taikėt atsižvelgiant į uh, tam tikrą vaistų galiojimo laikotarpį, kartu atsižvelgdami į minimalius ir maksimalius atlyginimus, būtent tas mechanizmas apima tai. Ir aš norėčiau tiesiog, kad atsak... kad jūs atsakytumėte tai. Toliau. Pone Rivazy, labai ačiū. Jūs paminėjot keletą labai svarbių dalykų. Uh, Jūs sakėt, kad dabar e, e, paminėjot, kad sveikatos klausimai yra tas, tas rytis, e, kur piliečiai iš Europos tikisi bendros ES lygio politikos. Bet dabar dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Jūs minėjot, kad reikia pirmiausia šalinti rizikos e, priežastis, bet kita vertus yra tam tikrų medžiagų, e, kurios ardo endokrininės sistemas, E, jūs beje paminėjot, sakykime, nutukimo klausimus, kuriuos irgi galima paaiškinti endokrininėmis problemomis. Bet aš noriu išgirsti konkrečią jūsų poziciją. Ar jūs e, e, kartu su komisija tiesiog esate, komisija vėlgi tiesiog leidžia tam tikrų medžiagų naudojimą, ar jūs esate su Europos parlamentu. Šis klausimas yra labai svarbus, nes jūs dabar pirmininkaujant Europos Sąjungai ir jūsų vaidmuo tikrai gali daug e, lemti kad e, būtent e, tam tikri kriterijai, kurių nepaiso komisija, vis dėlto atsirastų reglamentuojant endokrininę sistemą vardančias medžiagas. Toliau, dėl nano dalelių. Dabar žinot, kad neprivyriausybinės organizacijos atliko nemažai tyrimų kurie rodo, kad silicio titano dioksidai, kurių yra įvairiuose gaminiuose, uh, E, kad jie gali būti pavojingi. Bet kita vertus, vėlgi, čia nesilaikoma ženklinimo nuostatų dėl tam tikrų kosmetinių produktų ir kartu yra nemažai vaistų, kuriuose yra nanomedžiagų, nieko apie juos nežinoma. Tad ką jūs ketina daryti? Toliau dėl vaistų ir vaistų kainų. Jūs e, sakot, tai, kad valstybės narės turėtų daryti daugiau spaudimo tiesiog farmacijos e, e, įmonėms, kurios pačios nustatinėja kainos, arba reikėtų kalbėti apie tam tikras licencijas, e, kur, kurios būtų tiesiog, kurios reglamentuotų kainas ir panašiai, nes, sakykime, buvo paminėta Čekijos Respublika, panaši praktika yra Prancūzijoje. Tai vėlgi, dėl, kokia jūsų pozicija dėl būtent to, kas nustato vaistų kainas ir pagal kokį mechanizmą? Ačiū, ponia Bernanu. Dalė, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė. Slovakijos pirmininkavimo programa iš tikrųjų e, suderinta ir vėlgi tęsia buvusios pirmininkavimo šalies programą. Aš norėčiau, kad išgirsti jūsų nuomonę man rūpimais klausimais. Pirmiausia, e, e, būtent e, darbuotojų dirbančių su kancerogeninėmis, e, mutageninėmis medžiagomis, e, jų būtent sveikatos nuostatų, nes čia yra buvę skandalų su asbestu dirbusiais žmonėmis Prancūzijoje ir kartu čia kalbam apie fizinę riziką teisinė rizika, kartu finansinė rizika, kuri tenka visuomeniai. Tad e, vėlgi, ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Kitas dalykas. E, Pasaulio e, sveikatos organizacijos pamatinė konvencija skirta tabako gaminiams čia iš tikrųjų kalbama apie pavojų, kurį kelia tabako gaminiai ir vėlgi kainų nustatymas pačiems neturtingiausiams žmonėms. Uh, nes e, jeigu per daug griežtai reglamentuosim, tai gali turėti priešingų padarinių. Tad e, per jūsų pirmininkavimo laikotarpį ar bus keliami šie klausimai, ar jūs e, sieksite tam tikros pusiausvirus. Toliau, kokia pozicija dėl, dėl maisto produktų gamybos, dėl medžiagų, kurios ardo endokrininę e, sistemą. Aš manyčiau, kad e, iš tikrųjų reikėtų imtis veiksmų, turiu galvoje pakuotę, galiu minėti dar kitus dalykus. Būtent dėl medžiagų ardančių endokrininę sistemą reikėtų imtis svarbių, e, skubių priemonių ir ką jūs ketina daryti per pirmininkavo laikotarpį. Mister... Labai ačiū, ponas Mikolačiak. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimasis ministrė. Aš taip pat e, noriu Jūs pasveikinti atvykusią mūsų komiteto posėdį. Kaip matote, klausimai rodo, kad e, mūsų komiteto narius domina platus klausimų spektras, jūsų nurodyti e, dalykai irgi yra labai svarbus. Taigi jūs galite tikėtis, kad mes jums padėsime. Daugelis klausimų jau buvo užduota Jūs į daugelį atsakėte, bet aš norėčiau dar kai ko paklausti. Pirma. Pirmininkavusiai Niderlandai didžiausia dėmesį skyrė tiems, kurie serga Alzheimerio lyga ir senėjančiai visuomenės daliai bei dėl to plintančios silpna protystės. Visą tai yra labai gerai. Dabar jau jūs pirmininkavimą perėmėte ir noriu paklausti, o kaip jūs tęsite ir konstruktyviai tęsite Niderlandų pradėtą darbą? Gal jūs ketinate išsameu problemą analizuoti ar imtis kitokių priemonių? Kitas klausimas - neužkrečiamos lygos. Mes visi gerai žinome, kas tai yra. Tačiau panašu, kad šis klausimas kyla vis naujai ir naujai. Yra, pavyzdžiui, aišku, širdies ir kraujagislių lygos, bet yra ir nutukimas. Todėl gal reikėtų galvoti apie sveikesnį gyvenimo būdą ar mytybą. Ką Jūs manote, pirmininkas? Ar vertimą girdite, klausė pirmininkas. Jeigu taip, tai gerai. Kągi, toliau ponas Pots. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau užduoti klausimus, bet jie jau nuskambėjo. Ir todėl dabar e, pasinaudosiu progą padėkoti Slovakijos ministrui už tokį pragmatišką požiūrį. Mes to pragmatizmo anksčiau labai pasigesdavome. Dabar dėl atsparumo antibiotikams problema ypač didelė, nes įsivaizduokite, jeigu visos bakterijos taps atsparios antibiotikams, mus ištiks katastrofa. Sunku net įsivaizduoti, kas būtų. Ir kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie pesticidus, glifosatą, niekas panašu nenori išgirsti paprasto dalyko, kad glifosatas, kurį mes vartojame itin dideliais kiekiais ir kažkada tai buvo antibiotikas, nes glifosatas yra registruotas ir patentas jam išduotas kaip antibiotikui. Tačiau labai greitai buvo perėta prie kitokio jo vartojimo ir kaip rodo ne vienas tyrimas, platus glifosato vartojimas gali sukelti atsparumą ir e, kitiems mikroorganizmams, mikrobams. Todėl labai prašau jūsų, imkitės veiksmų. Niekas nenori jų imtis, nei komisija, nei ECA, nei EFSA agentūros. Tiesiog uh, e, užmerkia akis ir stengiasi nematyti šitos problemos o problema rimta, nes tos priemonės, kurių imtės iki šiol, yra arba labai ribotos, arba labai siauro taikymo. Dar vienas dalykas - neužkrečiamos lygos, bet jūs nepaminėjote diabeto tarp jų. Manau, kad diabetas šiuo metu yra viena svarbiausių problemų, nes Europoje iš tiesų kilo šios e, bjaurios lygos epidemija. Ir diabetas labai greitai gali suardyti žmogaus organizmą. Tai gal jūs taip pat galėtumėte pasakyti, ar nemanote, kad mūsų maisto užteršimas pesticidais ir kitomis e, medžiagomis e, iš dalies gali sukelti visų šių lygų uh, e, epidemiją. Dabar dėl ponios Gerling. Klausimo jos jau nėra salėje, bet turiu, noriu pratesti jos mintį. Taip, yra skirtingos mokslinės rekomendacijos. Visos jos yra savaip vertingos, bet tai kelia didžiulę problemą mums, kai mes svarstome įvairius um, klausimus. Ir aš Viena vertus, poniai Gerling sakau, kad mes tarsi turime įvertinti mokslininkų rekomendacijas, prisimti atsakomybę, nes priimame sprendimus. Ir manau, kad jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, kuri turėsite pradėti dėrybę su Junktinė karalystė dėl jos pasitraukimo iš sąjungos, kaip ir beje kitos valstybės narės, turėsite uh, aiškiai apibriežti problemas, kurios visą tai sukėlė. Turiu galvoje ir Junktinės karalystės išstojimą. Ir man atrodo, kad viena iš juodųjų skilių yra komitologijos procedūra. Labai jūsų prašau, pasižiūrėkite kokia ji yra. Nes iš tiesų, jeigu sprendimo prieimimo procesas nėra pakankamai sutvarkytas pagal demokratinius principus, jis tampa visiškai neskaidriu. Nes yra tokių proceso pakopų, kurios yra absoliučiai neskaidrius. Todėl maldauju jūsų, pradėkite taryboje diskusijas dėl komitologijos proceso. Taigi tiek. Ačiū, pane Gardin, toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, norėčiau šiek tiek pasidžiaugti, skaitydama pirmininkaujančios Slovakijos dokumentus apsidžiaugiau, matydama klausimų ir temų ratą ir džiugu, kad jūs suprantate, kiek daug dalykų rūpi ir mums šiame komitete apie mums rūpimus klausimus nekartą esame informavę. Todėl aš manau, reikia nedelsiant imtis darbo ir baigti vieną kartą chaotišką darbą kada labai skubiai turime tvirtinti teisės aktus susijusius pavyzdžius su vaistais. Na, sunku pasakyti, E, kaip viskas vyks toliau. Pakol kas parlamentas parengė labai griežtą nuomonę, valstybės narės abejoja. ką reikėtų daryti, bet mūsų galva technologijos turėtų būti vertinamos labai griežtai. Kita vertus, mes vis dvėjojame dėl daugelio dalykų Vienas kitas laikraštis kalba apie sveikatos apsaugą migracijos kontekste, bet mes turėtume geriau veikti ir suprasti, kad ir mūsų visuomenės baiminasi, jo kartu su migrantais mūsųse atsiras tokių lygų, kaip pavyzdžiui poliomelitas, kuris savo puikiai gyvoja kabutėse, Mali, Somali, Som, e, Somalijoje ir taip toliau. Daugelie vietų pas mus jo nėra. Tuberkuliozė. Tai dar viena lyga, kuri tiesiogiai sėtina su gyvenimo sąlygomis. Bet nepamirškime, milijonai pabėgėlių dėje gyvena labai prastomis sąlygomis, todėl tie milijonai susiduria su rizika susirgti tuberkuliozę. Kitaip sakant, užkrečiamų lygų pavojus pastaruoju metu išaugo. Deja, tuberkuliozė sutinkama ir mūsų visuomenėse ir mirštamumas nuo jos tarp živ infekuotojų asmenų yra pakankamai didelis. Aš manau, mes prasnaudėme kurį laiką nieko nedarydami. Ar jūs nemanote, kad Europai metas atsibusti ir bendrai formuoti tam tikrą politiką, bent jau kai kuriuose sritise, kad būtų aiškios taisyklės. Net ir e, Šveicarijos parlamentas praėjusiais metais pastebėjo, kad pakankamai daug sergančiųjų tuberkuliozę. Jie atsibūdo, todėl ir mes turėtume galvoti, kokių reikėtų imtis priemonių. Ir ar Slovakija, kaip ir mininkaujantį valstybė, nemano, kad visus šios klausimus reikia įtraukti į mūsų darbo tvarkės, nes kitaip mes galim atsibūsti per vėlai. Pakol kas tik tai a, kai kurie laikrašiai muša varpais, bet gal reikėtų ir mums užsimti šio darbu, ypač atkreipiant dėmesį į migrantų srautus ir galimas pavojingas situacijas ateityje. Ką Jūs apie tai galvojate? Ačiū, ponia Porcam. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis ministra, džiaugiuosi matydama Jūs mūsų komitete. Atsparumas antibiotikams. Nenauja tema. Jūs paminėjote šią problemą ir savo pasisakymę, todėl noriu paklausti, ar jūs pritarėte Europos parlamento nuomoniai, kad antibiotikai turi būti skiriami tik žmonėms gydyti. Toliau, riebalų rūkštės. Iš tiesų tai labai svarbus dalykas yra. Yra paskaičiuota, kad 660 tūkstančių europiečių kasmet miršta dėl širdies a, lygų kurias didelė dalimi sukelia būtent riebalų rūkštis. Ir ar nemanote, kad reiktų imtis priemonių, nes Neslok, Keller ir kitos, um, ir kitos um, kompanijos net pasiuntė laišką komisijai. Ar jūs nemanote, kad turėtų būti nustatytos teisiškai privalomos taisyklės, kurios nustatytų, kokį kiekį tokių rūkščių gali, e, koks kiekis tokių rūkščių galėtų būti produktuose. Ačiū pirmininkė ir tikrai džiaugiuosi tuo darbu, kurį nuveikė Niderlandai. Tikiu, kad jūs perėmė iš jų pirmininkavimą, tęsite darbą toliau. Ir kaip jau girdėjote, labai daug dalykų mūsų darbo tvarkyje. Atsparumas antibiotikams ir taip toliau, ir taip toliau. Mes turėtume galvoti, kaip kontroliuoti kai kurias blogybės. Kai kalbame apie vaistus, Niderlandai. Niderlandų pirmininkavimo laikotarpiu itin didelis dėmesys buvo skirtas galimybei įsigyti, gauti vaistus. Mes Niderlanduose tam uh, taip pat daug dėmesio skiriame, bet padėtis valstybėse narėse tikrai nėra vienoda. Todėl ar jums netrodo, kad šį klausimą labai svarbu spręsti jau europiniu lygiu? Ačiū. Na ir ponia Delahaja, tuo tarpu bus paskutinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė ministrė. Jau buvo pasakyta nemažai dalykų, tačiau aš norėčiau grįžti prie endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Kokia jūsų pozicija dėl komisijos pasiūlymų šią temą ir vėl ką ketina daryti, kokie laiko terminai? Dabar dėl E, dėl vėlgi tų, tų apibriešties palyginti su pasaulio sveikatos organizacijos atitinkama apibrieštimi ir būtent kriterijais. Ar jūs e, ketinat, įsivaizduojat kažkokį kitą požiūrį? Ačiū. Thank you very much, dear minister. You have a long list of questions and then uh, you have the opportunity now to answer. The floor is yours. Ešte raz eh, ďakujem veľmi pekne. Labai ačiū. Labai ačiū už visus šituos klausimus. kurie rodo didelį jūsų pasirinkimo lygį, aukštą pasirinkimo lygį. Sveikata labai svarbi europiečiams kasdieniam gyvenime. Šiandien kalbame šiomis temomis ir jos svarbios ne tik dabar, bet ir išliks tokios ateityje. Pabandysiu šiek tiek sugrupuoti klausimus atsakydamas. Šešioliktaisiais buvo bandoma įvertinti priemonės, kurių čia įmamasi. Ir norėtumėm vertinimą baigti iki metų pabaigos, nes e, jis e, labai svarbus pirmininkaujančiai Slovakijai. E, Bratislavoje gilinamės į ne neužkrečiamasias e, ligas ir rugsėjų konkrečiai kalbėsime apie tai, kokios įtakos tai turi žmonių sveikatai. Svarbu, kad e, būtų nustatytos konkrečios ribos. Išgirdome daug klausimų apie neužkrečiamasias ligas. Atsakydamas norėčiau pasakyti štai ką. Tai viena svarbiausių problemų, kurios turi tiesioginios įtakos ES piliečiams. Tad, manyčiau, turime galvoti apie tai, kai imsimės priemonių, su tuo siejasi e, ir tai, kad visuomenė e, senėja, daugėja lėtinių lygų, tokių kaip e, vėžys. Yra kitokių, tai pareikalauja labai daug lėšų iš valstybių narių ir jei tai bus ir toliau vis daugiau žmonių sirgšiomis lygomis. Reikia imtis aktyvių veiksmų, jei nenorime labai rimtų socialinių pasiekmių. Vėlgi tai turi įtakos valstybių narių finansams, biudžetams. Manyčiau, kad reikėtų remti novatoriškus vaistus, reikia remti tyrimus, reikia sustelkti į prevenciją. Tai labai svarbu, kalbėjome apie priežastis. Yra, yra kitų e, klausimų, kaip, pažiūrėjau, oro kokybė, mažas žmonių judrumas, jų pasirinkta tam tikra gyvensena. Mhm reikėtų gilintis į visuomenės senėjimo klausimą, taip pat į prevencijos klausimus, pavyzdžiui, kaip žmonės galėtų keisti savo gyvenseną, sportuoti daugiau, be abejo, tai siejasi su na, mytyba, mytybos įpročiais. Buvo sakyta, kad nereikėtų nurodinėti žmonėm, ką valgyti. ne visi sutarėm dėl to, kaip spręsti šitą problemą, tačiau aišku, sveikesnės, maistingesnės maistas, kuriame mažiau e, e, cukraus, e, druskos, transriebalų. Reikia platesnių diskusijų, jei norėtumėm platesnės teisinės e, sistemos. Aišku, pirmininkaudami mes viso to negalėsime padaryti, bet galime bent pradėti diskusijas ir galvojant apie artimiausius 15-20 metų, jeigu būtų galima nustatyti tokias ribas, iš tiesų turėtume pasistengti, kad nepadarytumėm žalos gamintojams, tačiau vis dėlto turime e, sudaryti galimybę žmonėm gyventi sveikai. dėl senatvinės silpnaprotystės ir Alzheimerio lygos buvo užduota konkrečių klausimų, yra ne Europos Sąjungos iniciatyva, aišku, senatvinės silpnaprotystė yra vienas prioritetų, čia reikia konkrečių priemonių ir kartu su Europos komisija organizuojame konferenciją. Ji vyks vyks e, lapkričio 29-ąją Bratislavoje. Bus gilinamas į tokius konkrečius klausimus kaip e, ankstyvas nustatymas, e, tyrimų plėtra. Pirmininkaujant Niderlandams taryba patvirtino išvadas. Jose kalbama apie farmacijos pramonės klausimus. Šios išvados svarbios ir mums. Ir džiaugiamės tuo, kad valstybės narės e, susitarė dėl integruoto įvairių problemų sprendimo ieškojimo. Pavyzdžiui, dėl e, vaistų kainos, dėl dėrybų vykusių su laboratorijom Aišku, interesai valstybėse narėse gali skirtis, tačiau manytumėm, kad savanoriškai tikrai galime pradėti dirbti kartu ir bandyti siekti pažangos šioje srityje. Kas mums ypač svarbu, tai rezultatai, kad e, galėtumėm užtikrinti, kad ligoniai galėtų gauti novatoriškus vaistus. Mes buvome viena pirmųjų valstybių narių, kurios pradėjo apie vaistus kalbėti būtent šiuo požiūriu. Iš tiesų, diskusijos rodo, kad yra problema. Mes skirstame į kategorijas brangius vaistus, analizuojame galimybę sudaryti indeksą, nustatyti parametrus su tuo susijusius, tai taikyti kitiems vaistams reikėtų pagalvoti, kaip konkrečiai būtų galima apibriežti šitos parametrus. Tai ypač e, susiję su sergančiaisiais vėžiu. E, kalbame su gamintojų asociacijom, gamintojų, kurie gamina novatoriškus vaistus. Iš tiesų norime rasti sprendimą, tai svarbu ne vienai valstybei nario, o visoms. Tad turėtumėm kartu e, prisidėti prie to, kad šie vaistai patektų į valstybių narių rinkas, bet aišku, svarbus yra kainos klausimas, mums tai prioritetas, bandome ieškoti bendro sutarimo dėl to. ir turbūt galiu kalbėti čia visų valstybių narių vardu. Ir svarbu, kad kalbėčiau visų valstybių narių vardu, ne tik tai savo. Svarbu, kad ši problema būtų iš spręsta, kalbant apie retuosius e, vaistus, tai irgi vienas pirmininkaujančios Slovakijos prioritetų. Dėl reglamento 141 turime žinių, kad e, reglamentas e, bus peržiūrimas, galėsime darbą pradėti, kai atitinkama žingsnė žengs komisija. Dėl pediatrinių vaistų reiktų plano, reikėtų pasigilinti ir į klinikinių tyrimų rezultatus. Gamintojai jaučia tam tikrą spaudimą. Neturime konkrečios informacijos, kad kažkas tai konkretaus būtų rengiama. Uh, šio klausimu, bent jau kol kas. Kaip sakiau, be e, komisijos pasiūlymo, tol kol komisija kažko neįcijos, mes nelabai ką galime e, padaryti. Dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, tai taipogi svarbi tema. Birželio 15 komisija yra paskelbusi šiai temai skirtą komunikatą. Taryba oficialių išvadų kol kas dėl to nėra dar patvirtinusi. E, reikėtų pirmiausia įsigilinti į tai, ką paskelbė komisija, reikėtų tai įvertinti įsigilinti į tai iš tarybos pusės. Toliau, dėl glifosato. Tai priklauso mano kolegų kompetencijai, tačiau e, be abejo, tai labai svarbu, kalbant apie pesticidų naudojimą, čia kalbame apie dalykus, kurie susiję ne tik tai su sveikata, tai siejasi su įvairiausių kitų ministerijų kompetencijom. Nors be abejo tai turi įtakos ir sveikatai. Dėl kancerogeninių medžiagų ir darbuotojų apsaugos Aišku, mes norime gerinti apsaugą ir tai bus prioritetas pirmininkaujančiai Slovakijai. Europos Sąjunga žinoma nori sumažinti šią riziką, didinti darbuotojo apsaugą. Esame gavę Europos komisijos pasiūlymą. Žinoma, e, vyks konsultacijos dėl to, e, bus kalbamasi su ekspertais. Norėtumėm siekti pažangos šio klausimu, spręsti šitą problemą, tad čia remiame komisijos pasiūlymą. dėl skiepų ir vakcinacijos, ypač vaikų. Yra šioje srityje tam tikrų problemų ir ne, ne vienoje konkrečioje ES valstybėje narėje. Yra E, problemų su imunitetu, e, minėjom tuberkuliozę, bet e, taip pat yra ir kitų lygų. Man regis 15 valstybė, valstybių narių skiepimasis nėra privalomas Kaip jau minėjau, mes e, norime aktyviai imtis veiksmų šioje srityje. Ir e, jei vakcinacijos e, nebus, jei nebus vykdoma, bus didesnis vaikų mirtingumas. Tad norime šio klausimu dirbti intensyviai. Vyksta kampanijos nukreiptos prieš vakcinaciją kai kuriuose valstybėse narėse, tad e, turėtumėm būti atsargus spręsdami šias problemas, tačiau labai svarbu e, grįžti prie vakcinacijos naudojimo, nes tai svarbi priemonė kovojant su šiomis lygomis. Be to, pasiskėpijusiems ateityje reikės mažiau vaistų. Kaip sakiau, dažnai skiriama antibiotikų gydant virusinės ligas ir tai nėra geras dalykas. Dėl atsparumo antimikrobiniams vaistams mes jau ėmėmės ne, ne vieno žingsnio šioje srityje. Aišku, mūsų prioritetas yra kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Uh, Ir labai svarbu, kad ir gyvūnų, ir žmonių sveikatos apsaugos sektoriai dirbtų kartu, reikia, kad abiejų sričių ekspertai dirbtų kartu, komisija turi parengti veiksmų planą kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų galima kovoti su atsparumu antibiotinėms medžiagoms. Na, esu tikras diskusijos dėl to vyks e, ir taryboje, ir mm, neoficialiame viršūnių sutikime Bratislavoje. Dėl pašarų priedo yra tyrimų rodančių, kokį poveikį tai gali turėti sveikatai. Ir ateityje tai gali taip pat sukelti problemų iki 20-ųjų e, turi būti e, atliktas E priedų maisto produktuose vertimuose, kaip sakiau, mums tai yra svarbus prioritetas e, sveikatos srityje. Manas pats uždavė labai konkretų klausimą dėl komitologijos. Iš dalies aš anksčiau jau tai minėjau kalbėdamas apie reglamentą 726 ir apie ateities planus. tai būtų susijęs su institucinė problema. Iš tiesų reikėtų diskusijų, kurios bus sudėtingos Aš suprantu tai, ką Jūs sakėte, kad e, parlamente e, taip pat vyksta diskusijos. Manau, kad mm, galima teikti, jog yra e, teigiamų žingsnių sprendžiant šitą problemą, kalbant taip pat apie komisijos galimybę uh, galimybės tai e, daryti. Na, aišku, breksito e, kontekste reikia tam tikro apmąstymo laikotarpio, bet, kaip sakiau, e, visos tos problemos turės būti diskutuojamos, kaip iš pradžių sakiau, apie tai reikia kalbėti aiškiai, atvirai, siūlyti sprendimus, kurie būtų suprantami žmonėms. Su žiniasklaidos pagalba piliečiai gauna dalį informacijos, bet e, kartais atsitinka taip, kad ta informacija iš tiesų yra iškreipta, nespindi to, kas, kas yra realybėje, svarbu akcentuoti tai, kas yra teigiama, kas pasiekto ES. Atskirai valstybės narės niekada negalėtų pasiekti tokių rezultatų. Ačiū už e, labai naudingas e, diskusijas už tai, kad pristatėte savo artėjantį pirmininkavimą. Ačiū, kad atvykote pas mus. Tikiuosi teisingo bendradarbiavimo šį pusmetį. Na, dabar darome posėdžio pertrauką. Na, posėdis bus tęsiamas 15 val. dar kartą. Ačiū ministrui už tai, kad atvyko ir esu tikras, kad galėsime puikiai bendradarbiauti.